Taigi, tęsiame darbą, vyks balsavimas. Pagal darbo tvarkę pirmiausia balsuojame pagal supaprastintą procedūrą dėl pono Rivelinį pranešimo 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas Teisingumo teismas. Balsuojame Vardiniu balsavimu dėl šio pranešimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtinamas, sveikinimai pranešėjui. Toliau. Balsuojame. Ar turite klausimą dėl darbo tvarkos taisyklių? Taip, norėjau pasakyti, kad e, mano balsavimo aparatas neveikia. Bet norėjau pasakyti, kad mes esame susirinkę. Taip, sako pirmininkė, priimame tai domin. Dabar balsavimas dėl pranešimo dėl Europos ombudsmeno biudžeto įvykdymo patvirtinimo 2009. Varda, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas sveikinimai pranešėjui. Dabar pono Rivelinį pranešimas dėl Europos duomenų apsaugos pareigūno vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtintas sveikiname pranešėją. Dabar pono Stavrakakio pranešimas dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtintas sveikiname pranešėją. Toliau Stavrakakio pranešimas dėl Europos policijos koledžo. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta, sveikinimai pranešėjui. Toliau vėl Stavrakakis. Vėl pranešimas dėl ES įstaigų vertimo centro. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Dar vienas ponos Tavrakakio pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro. Balsavimas pradedamas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta sveikiname pranešėja. Dar vienas panos Tavrakakio pranešimas. Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra. Balsavimas pradedamas, vyksta vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas, sveikiname pranešėją dar kartą, ponas Tavrakakį. Toliau vėl jo pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Ir dar kartą panas Tavrakakis. Pranešimas dėl Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro. Pradedamas vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Dabar Stavrakakio pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. patvirtinta. Stavrakakio pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros. Balsavimas pradedamas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar Pono Stavrakakio pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Stavrakakio pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro. Balsavimas pradedamas, vyksta vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Stavrakakio pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros. Balsavimas pradedamas. Vyksta vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pono Stavrakakio pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros. Balsavimas pradedamas, vyksta vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau Pono Stavrakakio pranešimas dėl Europos geležinkelių agentūros, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar Stavrakakio pranešimas Europos mokymo fondas. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Stavrakakio pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pono Stafrakakio pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros. Pradedamas vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar pono Stavrakaka pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Stavrakakio pranešimas dėl 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo vis dar, dabar dėl Eurojusto konkrečiai vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas patvirtinta. Stavrakakio pranešimas dėl Frontex agentūros. Balsavimas pradedamas, vyksta vardinis balsavimas, balsavimas baigiamas, patvirtinta. Stavrakakio pranešimas dėl Europos GNSS agentūros Partinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Stavrakakio pranešimas dėl bendrosios įmonės Artemis. Balsavimas pradedamas, vyksta vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Stavrakako pranešimas dėl bendrosios įmonės švarus dangus, Clean Sky. Balsavimas pradedamas. Stavardinis balsavimas. Ir balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Stavrakaka pranešimas dėl bendrosios įmonės jungtinės technologijų iniciatyvos naujoviški vaistai. Vardinis balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ir paskutinis ponas Tavrakaka pranešimas dėl bendrosios įmonės Cezar. Vyksta vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Vadinasi, visi pranešimai patvirtinti. Sveikiname pranešėjus. Dabar, remiantis mūsų darbo tvarkę, balsuosime pagal supaprastintą procedūrą dėl pono Rapkai pranešimo. Jame kalbam apie prašymą ginti parlamento naro Luigi de Magistris imunitetą. Pone Silvestris, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau tik pasitikslinti, noriu sužinoti, ar balsavimas, kuris dabar vyksta, vyksta pagal automatinę procedūrą, ar pagal specifinį, specialų pono Luigi demagistris prašymą, nes kalbame apie įvairias privilegijas, gynybą procesu metu Taigi noriu paklausti jūsų tiesiog, ar ponas Demagistris pats prašė um, šios procedūros, ar čia automatiškai viskas vyksta. Jeigu jis vengia baudžiamo proceso, tai viskas yra kitaip. Taigi klausiama, ar ponas Demagistris paprašė šios procedūros ar ne. Dabar noriu būtent to jūs ir paklausti, ponė pirmininkė. Na, buvo informuota apie tai, kad ponas Demagistris paprašė pats. Taigi balsuojame dėl pranešimo, kas už, prašome iškelti rankas, kas prieš. Pranešimas patvirtintas. Toliau pono Rapkai pranešimas dėl prašymo ginti parlamento nario Bruno Golnišo imunitetą. Ar bus norinčių pasisakyti? Prašau. Prašau, gerbiamas parlamento nariai. Pone pirmininkė, norėčiau keliomis minutėmis šį beitą paaiškinti, nes nebus galima pasiaiškinti dėl balsavimo motyvų. Ir mane šiek tiek stebina pati procedūra. Kalba eina apie politinę išraišką. politinį pasisakymą. Ir buvo taikomi du objektyvūs kriterijai likščioliai. Pirmininkė, norėčiau tęsti balsavimus. Jūs jau turėjote galimybę išsakyti savo poziciją. Kągi, periname prie balsavimo. Pone kolegė, jūs, kolega, jūs kalbėjote vakar, jūs vakar apie tai pasisakėte pagal darbo tvarkos taisyklės neleisiu Jums pasisakyti dar kartą. Periname prie balsavimų. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę. Pranešimas yra patvirtinamas. Vėlgi Rapkai pranešimas dėl prašymo atšaukti parlamento nario Bruno Gaunišo imunitetą. Kas už? kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Ar norite patikrinti balsavimo rezultatus? Ne? Puiku, einame prie kito punkto. Dabar darbo atvarkėje yra... Na gerai, tikriname, sako pirmininkė, tikriname balsavimo rezultatus, prašau, elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Pranešimas buvo priimtas. Dabar Arsenis pranešimas dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystimo. Kas už, prašau pakelti rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Dabar Fraga Esteves pranešimas dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiame užkisti kelią neteisėtai žvejybai. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar ponia Makatai, jos pranešimas dėl skolininkų turto išaldymo ir informacijos apie, atskleid, apie jį atskleidimo tarptautinio bilinėjimuose atvejais. Pranešėja pasisakys, prašau. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad ne, nevyko šio pranešimo aptarimas ir aš norėčiau padėkoti kolegoms iš kitų politinių frakcijų, kurie pritarė mano rekomendacijoms ir norėčiau informuoti komisiją ir tarybą, kad prasideda parlamentinė kampanija iškovoti naujas teisės piliečiams, kurie yra sukčiavimo aukos. Skolininkų turto išaldimas ir informacijos apie jį atskleidimas yra labai svarbu, kadangi sukčiautojai dabar nusiplauna rankas, o aukos susiduria su didžiuliais advokatų didžiuliomis sąskaitomis. Ir aš norėčiau reikalauti komisijos pateikti teisėkuros pasiūlymus kuo galima greičiau, kad būtų ta neteisybė, kad jai būtų užkirstas kelias, kad būtų padėta tokių nusikaltimų aukoms. Dėkoju. Grazie, procediamo. Ačiū. Pername prie balsavimo. Norėčiau priminti, kad reikalinga bus kvalifikuotoji dauguma. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Sveikiname pranešėją. Na, dabar norėčiau perskaityti informaciją iš pirmininko Buzeko. Su malonumu informuoju Jūs, kad šiandieną galime pasveikinti poną Bogdan Berzevič, kuris yra Lenkijos senato pirmininkas, ir ponę Degutienę, kuri Euro... yra Lietuvos Seimo pirmininkė, ir poną Vičviną kuris yra Ukrainos atitinkamos institucijos vadovas, visi šie e, aukšti pareigūnai atvyko į susitikimą Europos parlamente, vyko neįlinė parlamentinės asamblėjos sesija, jų parlamentų sesija.